vyriausiai, bet, bet ES ir vyriausiai įgalėtinė dabar stengiasi kažką, kažkaip išspręsti šią situaciją. Jeigu mes drauge imsimės e, tų veiksmų, tuomet e, kažko pasieksime, o jeigu atskirai e, ir vaizduosime, kad veikiame iš vien, tuomet tikrai nieko nepasieksime. Dėkui. Ačiū. Toliau kalbės ponas Belderis. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos pozicijai suformuluoti diplomatinis sprendimas yra iš tiesų esminis dalykas. Tačiau Roma ir Paryžius laikosi skirtingų interesų, remia skirtingas e, konflikto pusės, skirtingas karintas grupuotės. Aš pats Matau, kad pati Italijos vyriausybė nėra vieninga šiuo klausimu, jis susiskaldžiusi. Matau didžiulį pavojų Europos Sąjungai. Karinės grupuotės, e, be kita ko, yra e, remiamos ginklais iš Turkijos, pavyzdžiui. Labai svarbu laikytis susilaikymo politikos, europietiškosios e, susilaikymo politikos. Tie, tą rekomenduočiau vyriausiai įgaliotiniai. Ačiū. Toliau kalbės ponas Morais. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Pone Ajala Sender, Kastaldo ir kiti kolegos teisingai apibūdino situaciją, e, dėl kurios e, ir mūsų veiksmus, netinkamus veiksmus, dėl kurių kilo ši e, situacija, ši krizė. Pone Mogerinė yra būtina, kiek manoma, skubiau imtis veiksmų, siekiant išspręsti šią krizę kaip ir ponė Spinelį, aš norėčiau paklausti, kaip jūs ketinate e, iš, e, iš, išspręsti šią krizę, nu, patauko, pa, pa, panaudodami e, tam tikrus veiksmus, tačiau net nesusilaukdami vis, visuotinės paramos. Ir kaip ir ponė Jalo Sender, mes e, žinome, su kokia sudėtinga padėtimi jūs čia susidurėte. Tačiau tūkstančių migrantų migra ir pabėgėlių e, įkalintų sulaikymo centruose padėtis yra, rodo, kad ši e, krizė e, tik dar labiau aštrėja šiame tikrai labai įtemptame kontekste. Ar yra laikomasi kažkokio tai E, konkretaus požiūrio šiuo klausimu, ar yra numatyta imtis kažkokių konkrečių operacijų, sprendžiant šį klausimą. Ačiū, dabar ponas Jurek. Vieną minutę. Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Posłowie, w wypadku. Panie Pirmininkė, ponios ir ponai. Libijos tragedija, su kuria susidurėme, atveria dar vieną puslapį, vadinamą arabų pavasariu. Tai buvo labai brangi pamoka kitai komisijai, tai yra jos mm, e, nariams, kurie turės prisimti e, savo įsipareigojimus po rinkimų. Mes e, Žinome, jog politikai rem, dirb, savo darbę remiasi tam tikrais specifiniais politiniais kriterijais. Jūs galite remtis politiko, politinis e, vertinimo kriterijais, tačiau neturėtumėte vadovautis tais, kažko, tai, kažkokiamis iliuzijomis, kovoti e, už demokratiją iki, e, iki paskutinės gyvybės Libijoje. Negalime elgtis taip betodairiškai. Ačiū, ponė Kengė. Vieną minutę. Grazie, prezident. Ačiū, pirmininkė. Galbūt neturėtume skaldytis, dabar susiskaldyti. Europos institucijos, tartautinės organizacijos, nacionalinė vyriausybė turi prisimti savo atsakomybę. Svarbiausia yra užtikrinti paliaubas Bet aišku, visi turime prisidėti prie tvaraus politinio sprendimo. Būtent tik tai tokias e, perspektyvas galėtume e, turėti e, siekiant taikos ir atkūrimo šalies. Daug žmonių žuvo šio konflikto metu. Mokyklos, ligoninės, pabėgėlių stovyklos nukentėjo. Sulaikytojų stovyklose situacija labai sudėtinga, sveikatos blogė, būklė jų bloga. Be to daug vaikų ir moterų ten gyvena, mes negalime jų palikti be tarptautinės apsaugos. Kai kurie dabar šiandien sako, kad Libija yra saugi šalis ir bando tuo naudotis rinkiminių procesų metu. Šiandien ES turi labiau negu bet kada prisimti savo atsakomybę. Mes Sofiją operaciją turėtume ir toliau gyveninti. Libija dabar laikoma saugia šalimi, bet kažin ar taip turėtume ir toliau elgtis. Ačiū poniai Kengė, na, o dabar žodis poniui Sant minutiai. Europiečiai privalo parodyti, kad jie yra labiausiai suinteresuoti Libijos žmonių gerovę, o ne nafta ar prieiga prie Afrikos e, gamtinių išteklių. Pirmiausia, turime sutarti dėl pagrindinių dalykų. Europai svarbiausia yra tai, kad Libija netaptų terorizmo žydiniu. Europ, tiksliau, Libijos žmonėms reikalingas stabilumas. E, galbūt taip įsišaknys taika ir demokratija. Be stabilumo to nepavyks pasiekti. Neturime skubėti užtikrinti mums palankaus režimo įsitvirtinimo. Užsienio valstybių kišimasis į Libijos reikalus privedė prie dabar egzistuojančios anarchijos. Europiečiai yra. Iš dalies didelė dalimi tai atsakingi. Taip, mes turime ir toliau palaikyti visas geros valios pastangas e, Libijoje. Na, o šio proceso uh, E, metu negalime ir toliau toleruoti nacionalinių institucijų atkūrimo paralyžiaus. Mes turime palaikyti tas jėgas, kurios pasirengusios susivienyti ir sustabdyti anarchiją, užtikrinti saugumą Libijos žmonėms ir stabilumą visai šaliai. Tai yra būtina, jeigu norime, kad Libijos visuomenė taptų e, tinkama ir taptų. Ir tiksliau imtų tinkamai veikti. Ačiū ponui Sant. Toliau žodis kolegiai Kati Piri. Minutė. Ačiū pirmininkė. Kiek dar žuvusiųjų, sužeistųjų ar perkeltų asmenų mums e, prireiks? Praeitą mėnesį Aftaras buvo pasirengęs pats sudaryti sustarimą tam, kad būtų stabilizuota situacija. Tai buvo daroma, tai buvo bandoma padaryti e, rinkimų metu. Tačiau Aftaras e, nuomonę pakeitė ir užpuolė Tripolį. Jis tiesiog norėjo sustiprinti savo pozicijas darybinėme procese. Mes negalime to toleruoti. Haftaro strategija kelia pavojų taikos procesui, e, dėl to daugėja civiliaukų skaičius, pabėgėlių skaičius, taip pat didėja ir terorizmo pavojus. Būtent todėl kreipiuosi į ponę Mogerinį tam, kad būtų reikalaujamos paliaubos ir Haftaro e, pajėgų pasitraukimo. Turime suteikti šansą jungtinių tautų sprendimui. Tik tai taip taika bus tvari. Ačiū. Na, o dabar siūlau pereiti prie spontaniškų pasisakymų rato. Norėčiau visų paprašyti laikytis kalbėjimo laiko. Minutė visiems skiriama, ponas Farija, prašau. Ačiū, pirmininkė gerbiamai, vyria, gerbiamai vyriausiai galiotinė. Karinių pajėgų eskalavimas Libijoje įvykiai Marokė taip pat turėjo e, labai rimtų pasiekmių ir turės pasiekmių Europai, gal net migrantai e, pasirinks Europą dabar. Tie, kurie sako, kad Libija yra sauga, saugi šalis, klysta. 6 milijonai eurų pagalbos buvo e, nuspręsta skirti Libijai, tačiau nepaisant to mes turėtume prieiti bendros pozicijos dėl konflikto, dėl paliaubų sostinėje bei dėl dėrybų atnaujinimo. Turi tarptautinės pajėgos sutarti dėl šių dalykų. Be to, kaip kad vyriausioji galiotinė yra sakiusi, Libijos žmonės turi turėti galimybę patys kolektyviai nuspręsti dėl savo šalies ateities. Ačiū ponui Farija. Na, o dabar žodis poniai Anai Gomeš. Ponios Gomeš salėje nematau, kitas kalbėtojas tokiu atveju. Pone Patricija Leliondu. Ji salėje yra, prašau. Ačiū, gerbiamoji vyriausiai galiotinė. Libijos situacija labai neraminanti. Mažiausiai 150 žmonių žuvo, 614 sužeisti ir 18 tūkstančių asmenų buvo priversti pers, persikelti kitas vietas dėl generolo Haftaro veiksmų. E, Jungtinių tautų taikos operacijai dabar kyla pavojus dėl tokių dalykų, bet to kai kurios ES valstybės narės E, netgi bando e, e, kliudyti taikos procesui savo veiksmais, nepaisant to, kad jos yra atsakingos už tam tikrus įvykius. Aš kalbu apie Prancūziją ir Italiją. Teroristai ir toliau egzistuoja Libijoje ir tokie neramumai jiems yra puikia proga. Manau, kad dėl tokios situacijos e, tik tai kils naujoji migracijos banga, bus išstabilu, destabilizuotas regionas. Aš a, e, kalbu apie Tunisą. Pavyzdžiui, Tuniso sostinė tik 150 km, tiksliau, Tunisas tik 150 km nuo Libijos sostinės yra. Reikia taikaus sprendimo, reikia atsižvelgti į realias sąlygas vietoje ir bandyti išvengti blogiausio. Ačiū poniai Lelund. Na, o dabar žodis Bill Average. Ačiū. Libijos ir Arabijos pavasaris galėtų būti puikia pamoka mums vakaruose. Mes tuo regionu nesuprantame ir daugiausiai sukūrėme žalos negu naudos. Pažiūrėkime, kas čia vyksta - chaosas, pabėgėliai, žuvusieji. Kasgi iš to išlošia e, - despotai, diktatoriai, teroristų grupuotės. Mes turime suprasti ateityje, iš to pasimokyti, kad e, vykimas ten su bombomis ir karinėmis pajėgomis nieko neišspręs, o tik pablogins situaciją. Mes turime ieškoti dialogo su žmonėmis, diplomatinėmis priemonėmis turime su jais bendrauti, e, priekybą galbūt pavyzdžiui, bet e, galbūt to karinio liberalizmo laikai e, turėtų būti pamiršti. Reikėtų galbūt pereiti prie dialogo ir prekybos gal net. Ačiū ponui Etheridge. Toliau žodis ponui Jeri Pospašil. Ačiū pirmininkė. Aš labai atidžiai klausiausi aukščiausiosios įgaliotinės pasisakymo. Mes visiškai pritartume dėl to, kad reikia politinio sprendimo Libijoje. Maršalo Haftaro situ strategija galbūt nėra pati tinkamiausia. Kai kurie kolegos sakė, mums trūksta konkrečių sprendimų. Kągi mes dabar darysime tokioje sudėtingoje situacijoje. Aš puikiai suprantu, kad nelengva ieškoti politinio sprendimo. Dabar, ponia Mogerini, klausimas skiriamas jums. Aš puikiai suprantu, kad situacija nėra paprasta ir nėra taip lengva vien tik tai dėrybomis to išspręsti. Bet galbūt nepakanka e, kalbų parlamente e, taikiam sprendimui. Vienas iš sprendimų būtų tolesnis stabilizavimas e, ir galbūt net Europoje sulauksime šimtų tūkstančių migrantų, todėl reikia ir čia Europoje ieškoti sprendimo. Ačiū ponui Pospušil. Dabar žodis ponui Dabušapskiui. Dėkoju už suteiktą žodį. Aš labai džiaugiuosi, kad EIVT e vyriausiai galiotinė jungtinės tautos deda pastangas šioje srityje. Aš manau, kad mes darome tai, ką galime. Tačiau nepamirškime, kad mums reikia gero situacijos išmanimo žinių Mes dažnai veikiame neturėdami tinkamos informacijos ir dažnai mūsų darbo rezultatai nuvilintis. E, finansiniai rezultatai taip pat nedžiuginanti ir mes esame visiškai bejėgiai tam tikrose situacijose. Manau, kad mūsų turimos tarnybos darbančios vietoje turėtų e, turėti daugiau ir kokybiškesnės informacijos tam, kad galėtume dirbti nuosekliau ir veiksmingiau. Pavyzdžiui, kai kalbama apie užsienio reikalus, Afrikos, vidurinių rytų situaciją, aš negaliu pritarti tam, kas vyksta. Tai yra, kad nuolat kažkokių neigiamų surprizų sulaukiame dėl žinių trūkumo. Aš pasisakyčiau už daugiau konkretesnių ir kokybiškesnių e, žinių informacijos. Ačiū ponui Zdrojevski. E, spontaniškų pasisakymų ratą baigsime. Na, o dabar žodį suteiksiu vyriausiai galiotiniai poniai Magiriniu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, atsiprašau dėl to, kad galbūt nesugebėsiu atsakyti visiems visus klausimus, jo lab, kad daugelis išėjo iš salės uždavusių tuos klausimus. Noriu pasakyti štai ką. Mes diskutuojame labai rimtą temą Ir tai nestebina. Mes metų metus dirbame prie tos situacijos. Junktinės tautos taip pat, ne tik ES. Kai kur iš mūsų partnerių regione, kaip Pažarabų lyga, Afrikos šalių sąjunga. Ir turime suprasti ir tai, kad dabar vyksta paskutinė šio parlamento sesija. Gaila, kad tenka pasakyti, bet paskutinė sesija ne visi pasakė tos žodžius, kurių buvo galima tikėtis. Tiesiog reikėtų daugiau dėmesio tiems klausimams. Bet noriu pasakyti pagirimo žodžius tiems, kurie atidžiau domėjusi šiuo klausimu, kurie palaiko mūsų atliktą darbą. To darbo buvo atlikta daug pastaraisiais metais, paskutinėmis savaitėmis, kad būtų parengta bendra ES pozicija šiuo klausimu. Mes Žinome, kad ne visų pozicijų šimtų procentų sutampa visais klausimais, bet dabar mes turime ES veiksmų planą ir veiksmus, kurių tikslas yra stabilizuoti šalį ir Libiams sudaryti galimybę, to šalies piliečiams duoti galimybę, mūsų partneriams sudaryti situaciją, kurti savo šalį, kokia be būtų konfliktinė to šalies situacija, kokia jį be būtų trapi, kad jie galėtų patys rasti kelius šalį suvienyti. Noriu padėkoti Europos parlamentui už tai, kad paremė šį darbą, šį siekį. Žinau, kad yra daug to gero darbo, kurį pavyko nuveikti tomis sunkiomis aplinkybėmis. Mes galime E, didžiuotis bent jau dviem dalykais. Pirmiausia, tą paramą, kurią nuolat teikiame jungtinių tautų organizacijai ir jo specialiajam pasiuntiniui. Ir taip pat e, noriu pasakyti, kad tiek politinė, tiek diplomatinė e, ES parama jungtinių tautų specialiajam pasiuntiniui yra labai vertinama šioje srityje. Į Tripolį grįžo daugumos valstybių narių atstovybės Ir kai aš, aš pati aplankiau mūsų atstovybės biurą Tripolyje ir ilgą laiką buvau nebuvusi mieste ir netrukus tikiuosi situacija pasitaisys į gerą pusę, nors sunku jos tikėtis visiškai normalios pastaruoju metu. Libijos piliečiai žino, kad Europa ES žmonės ir ES institucijos nuolatos tengiasi padėti šaliai sąžiningų, atvirų būdų tiek finansiškai, tiek diplomatinių ir politinių lygmenių. Ir ačiū parlamentui už paramą dirbti šiuose srityse. Kitas dalykas, kuriuo galime didžiuotis ir kurį pavyko nuveikti sunkioje aplinkoje, tai yra galiausiai tas dalykas, kurį pradėjome kurti ir kurį turime sustiprinti. E, tie sulaikymo centrai buvo atidaryti ir uždaromi su Junktinių tautų organizacija. Aš galvoju ir kalbu apie Libiją ir Libius, ne tik apie Libiją ir migraciją. Be abejo, karinė eskalacija Libijoje būtų blogas dalykas. Noriu atvirai pasakyti, mano svarbiausias tikslas yra užkirsti kelią žmonių gyvybių praradimui. Mano tikslas yra politinis dialogas. ES tos migracijos rizikos yra mažiau. Pirmiausia, rizika iškiltų karinės eskalacijos atveju migrantams, jų gyvybėms. Ir aš manau, kad turime tai įvertinti ir galvoti apie tai, kad kiekvienas žmogus yra vertybė, kad kiekvieno gyvybę turime saugoti. Mes dirbame su Libija, kad padėtume to šalies žmonėms patiems rasti savo šalies kelią. Tai yra kaimininė valstybė, tai yra valstybė, kuri yra partnerė esanti šalia mūsų. Na ir taip, pastaraisiais metais mes pradėjome dirbti taip pat ir su Junktinių tautų organizacijos agentūromis, su Afrikos sąjunga ir jos struktūromis, e, tvarkydami e, migracijos centrus, kovodami su e, tais vedliais atvedančiais nelegalius migrantus. Mes, mums pavyko taip pat uh, 40 tūkstančių migrantų evakuoti iš migracijos centrų. Dirbome su vyriausiųjų pabėgėlių reikalų komisariatu, su valstybėmis narėmis ir pavyko nuveikti nemažai. Visą tai rodo, kad tas, ta karinė eskalacija E, sukeltų didžiulį pavojų tiems pasiekimams. Mes e, sureagavome į tą kreipimusi, kurį išsakė ponas Grandės. Mes manome, kad reikia padėti dirbti jungtinių tautų organizacijos personalui, skaitant ir pabėgėlių centruose. Tai yra labai svarbu, tai gyvybiškai svarbu. E, kai kas iš jūsų klausė tokių specifinių klausimų susijusių su mūsų darbu migracijos rytyje, tai mažiau su migracija buvo susiję. Ir noriu pasakyti labai aiškiai, kad mūsų pasiekimai yra aiškus ir ES nelaiko Libijos saugia šalimi. Tai yra ir mano nuomonė, ir kitų kolegų iš Europos komisijos nuomonė. Ši pozicija nepasikeitė ir atrodo, kad yra visiškai aišku, kad esant šioms aplinkybėms ta situacija ir tas statusas ir negali pasikeisti. Uh, Europos parlamente taip pat buvau klausima apie operaciją Sofija. Jūs žinote, kad tai nebuvo jokia paslaptis. Mano siūlymas valstybėms narėms nebuvo atsijimti e, laivus. Aš nuolatos sakiau, kad laivai turėtų likti ten, kur jie yra. Ir tai galėtų būti kaip atgrasos priemonė tiems nelegaliems žmonių bedliams ir prekeiviams žmonėmis. 80 procentų tų laivų e, ir 80 procentų migracijos sumažėjo dėl tų laivų buvimo regione. Taip pat matote, e, kad jeigu tų laivų nebūtų, tai kalbėti apie jūrinės operacijas neturint laivų būtų tušti žodžiai. Taigi tą sprendimą mes turime. Mes džiaugiamės, kad buvo peržiūrėtas tas sprendimas ir kad laivai, laivus buvo nuspręsta ten palikti. Tai yra prasmingas sprendimas ir tai yra ne tik priemonė atgrasai e, kovai su prekeiviai žmonėmis ir su nelegaliais vedliais, bet taip pat tai yra ir mūsų atsakomybės dalies pademonstravimas, nes mes įgyvendiname tarybos rezoliucijas, kur esame įsipareigoję kovoti su nelegalia ginklų prekyba ir panašiai. Ir tai galima padaryti daug efektyviau, kai laivynas yra reikiamoje vietoje reikiamų laikų. Aš nematau jokių problemų pasakyti, kad ir esu sakius jau viešai labai atvirai, kad tai yra puikiai priemonė ir aš manau, kad be laivų buvimo ta operacija Sofija nebūtų galėjusi e, pasiekti visų tikslų. Valstybės narės, manau, peržiūrė savo sprendimus dar kartą. Joms tenka atsakomybė teisingai pasirinkti ir padaryti reikiamas išvadas artimiausiomis savaitėmis. Aš taip pat norėčiau pabaigti pasisakymą apibendrindama ir pasakydama ačiū Jums visiems iš vairiausių politinių frakcijų už parodytą paramą. E, mūsų darbui, kurį atliekame vietoje. Ne vakar, ne už vakar pradėjom, kartu su tautų organizacija dirbome jau metų metus ir štai dabar e, siekiame, kad e, Libijoje politiniai procesai vyktų e, ir kad jie būtų patyčių Libijos piliečių rankose. Karinė eskalacija ir įtampa ir išpoliai būtų nenaudingi. Tai nepadėtų rasti kelio, sukurti tvirtas, įtraukęs institucijas ir saugią aplinką šalyje. Aš manau, kad galime aiškiai pasakyti, jog yra ne vienas ar kitas mus palaikantis balsas, bet daug parlamentarų palaiko mus, pasisako už humanitarinių koridorių atverimą, kad būtų galima skubiai pristatyti reikiamą humanitarinę pagalbą, taip pat pasisakoma buvo už paliaubų sieki, kad būtų galima sušaukti nacionalinę konferenciją vadovaujant Junktinių tautų organizacijai. Ir aš tikiuosi, kad tai būtų viltis visiems libiams, kad jie galėtų kurti savo šalį ir kad jiems būtų tinkamai atstovaujama. Dėkoju. Kiitokset eh, korkealle edustajalle. Dėkoju. puheenjohtajan ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma ja sen aiheena on Yhdysvaltojen päätös tunnustaa. Apie saugumo politiką dabar kalbėsime ir JAV sprendimą pripažinti Golano aukštumas Izraelio teritoriją bei mm, galima vakarų krante esančių nausėdijų e, aneksavimą. Pirmininkė, šiuose diskusijose E, keliami du klausimai. Abu jie susiję su 1967 metų karu, bet jie yra atskiri. Vienas iš jų JAV administracijos sprendimas pripažinti Golano aukštumas Izraelio teritoriją ir kitas klausimas Izraelio nausėdijų politika vakarų krante. Norėčiau šiuos du klausimus atskirai aptarti šiose diskusijose. Visų pirma, ją sprendimas pripadė dėl Golano aukštumų. ES laikosi labai iškios pozicijos, kurią turėjau galimybę pakartoti ir dar kartą pristatyti e, ne kartą, bei visai neseniai. ES nepripažįsta Izraelio suvereniteto jokios teritorijos atžvilgių, kurią jį okupavo po 1948 68-ųjų birželio ir remiantis e, Junktinių tautų e, saugumo tarybos rezoliucijomis. Ir tai taikoma Golano aukštumoms. Aš balandžio mėnesį padariau pareiškimą visų 28 valstybių narių vardu, patvirtinau, kad tai yra oficiali ES pozicija dėl Golano aukštumų, ji visada tokia buvo ir kad ji nepasikeitė. Taip pat penkios ES valstybės narės šiuo metu posėdžiaujančios Junktinių tautų taryboje, Junktinės karalystė, Prancūzija, e, Lenkija ir Belgija išreiškė savo poziciją bendrų pareiškimų New York'e. Paraginome ES narės kalbėti vienu balsu, taip ir buvo padaryta šiuo atveju, tai ne vienintelis atvejis. Ir noriu padėkoti penkioms valstybėms narėms dabar posėdžiaujančioms Junktinių tautų saugumo taryboje, nes uh, pozicijų koordinavimas, jų e, išreiškimas kolektyviniuose pareiškimuose spaudai, kaip padarė jos, taip pat susitikimai su manimi, koordinuojant poziciją Junktinių tautų saugumo taryboje vis dažnesnis dalykas ir manau, kad tai reiškia, kad mes, europiečiai, prisimame mums tenkančią atsakomybę puoselėti taisyklėmis grindžiamą tarptautinę tvarką. Grįžtu prie šiandienos darbo tvarkės klausimo. Kitas klausimas tai e, Izraelio vyriausybės e, nausėdijų, naujakurių gyvenviečių politika. E, to, dar nekomentuosiu šio klausimu, tik tai pasakysiu, ką pastebime pastaruoju metu, pastaraisiais mėnesiais. Izraelio e, statyba, gyvenviečių statyba tęsiasi gyvenvietėse ir e, pradėta dar 460 gyvenamųjų, 4600 gyvenamųjų pastatų statyba. Mes konstatuojame, kad tai neteisėta pagal tarptautinę teisę ir kad tai e, kenkia dviejų valstybių sugyvenimo spre, e, sprendimui. Tas sprendimas tolsta, jis yra greunamas. Mums ES svarbu šiuo klausimu išlikti vieningai ir aiškiai pasakyti, kad dviejų valstybių sprendimo atsisakymas atneš chaosą ne tik į šventąją žemę, bet, bet ir dėl vidurio rytų, e, rytuose e, esam vykstančių krizių. E, padėtis ten galėtų tapti nekontroliuojama ir tai reikštų tragiškas pasiekmes tokiame nestabiliame regione kaip vidurio rytai šiandien. Nekalbant jau apie tai, kad dviejų valstybių sprendimas ir Palestinos valstybės sukūrimas ilgainiui e, yra svarbus dalykas arab, arabų pasaulio visuomenės nuomonė ir tai ypač aktualu pastaraisiais metais. Todėl mūsų svarbiausia pareiga išlaikyti dviejų valstybių sprendimo perspektyvą ir išsaugoti E, naujų dėrybų dėl taikos galimybę, kad jos įvyktų, kad jos būtų realistiškos ir sėkmingos ir kad planai dėl Izraelio ir Palestinos būtų paremti tarptautiniu mastu patvirtintais parametrais e, pagal 1926 sienas ir Jeruzalę kaip abiejų valstybių sostinę. Šiuo klausimu ES pozicija išlieka vieninga jau daugelį metų ir ji toliau tokia išliks. ES pripažins e, pokyčius e, sprendim pagal sutartį priimta iki 1968 metų, tik tai tuo atveju, kai bus laikomasi tam tikrų sprendimų dėl Jeruzalės. Tai realistiškas e, konkrečios padėties vertinimas, nes dviejų valstybių sprendimas yra esminis taikos veiksnys, tai taip pat svarbu saugumui, paties Izraelio saugumu, saugumui, tai aktualu ir dėl demokratinės sistemos Izraelyje ir Palestinoje. Tai taip pat aktualu norint išlaikyti ekonominį augimą ir Izraelio ir Palestinos. Ir galiausiai tai svarbu tai, kai saugumui ir viso regiono ekonominiam augimui jei situacija nepagerės, ji pablogės. Tokia realybė, kurią matome pastaraisiais metais ir šiais sunkiais laikais, e, tokios perspektyvos išlaikimas yra drąsiausias ir e, prasmingiausias mūsų indėlis į taiką ir saugumo puoselėjimą regione. Būtent tai ES ir darys artimiausiais mėnesiais, dirbdama draugę su visais, kurie yra pasirengę siekti teisingos tvarios, e, saugios taikos. Pradedant nuo mūsų partnerių Arabų pasaulyje, pastaraisiais mėnesiais turėjau galimybę susitikti su Arabų lygos šalies atstovais pirmajame ES e Arabų lygos vadovų susitikime, kuris vyko Egipte. Ir man dalyvaujant Taip pat dalyvavau trečią kartą Arabų lygos šalių susitikime prieš keletą savaičių ir ši ES pozicija dėl dviejų valstybių sprendimo bei dėl Golano aukštumų, turiu pasakyti, yra, buvo, vienas vien, buvo vienas svarbiausių diskusijų temų ir tai svarbiausias elementas vienijintis europiečius ir arabus šiuo sudėtingu momentu šiame mums bendrame regione, kuriame situacija sudėtinga, todėl ir toliau dirbsime drauge. Tai labai svarbu saugumo ir taikos užtikrinimui Vidužėme jūros regione. Ačiū. Kiitokset korkealle edustajalle. Ja nyt... Dėkojame vyriausiai įgaliotiniai, o dabar norėčiau suteikti žodį EPP frakcijos atstovui, kuris pasisakys frakcijos vardu, ponui Predai. Pone vyriausioji galiotinė, mano frakcija pasisakė prieš tai, kad bus rinkta šį diskusiją, todėl kad mes mato, ma, žinome, kad mūsų pozicija labai aiškiai. Mes da, turime laikytis Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliucijos numeris 242 ir kitų dokumentų, pagal kurią ne, Izraelis negali turėti suverenių teisų į Golano aukštumas ir jūs beje tą pakartojote. Ir dėl vakarų kranto padarytas pareiškimas balandžio 6 dieną e, neturėjo pakeisti situacijos ir todėl mes nesuprantame iš tikrųjų, kodėl dabar reikėtų atsižvelgti į kraštutinių kairiųjų reikalavimus e, ir rengti šią diskusiją. Bet jeigu ši diskusija jau e, vyksta, reikia pasakyti, kad e, nestabilumas Sirijos valstybėje dar labiau pablogina situaciją. Taip pat e, e, žinome, kad šytų vietų, kontroliuojamų vietų vis daugėja ir tenai labai aktyviai veikia Hezbollah, tai be abejo kelia grėsmę Izraelio valstybei. Ir tai taip pat reikės išvelgti. Dėkuoju, toliau Irena Valenciano, prašome tai, kas iš tikrųjų vyksta tarp Izraelio ir Palestinos ir kelias, kurį pasirinko Trumpo administracija, um, pas, pas, kur, sprendimas, kuris yra pas, paspirtis ponui Netanjahu, nėra jokia naujiena, nors ir pona Preda tai stebina. Problema, uh, kurią keliame, tai, tai ją keliame mes nes ir toliau išliekame nerištingi, nepasmerkėme to, kas yra tarptautinių taisyklių pažeidimas. Mes leidžiame Izraelio vyriausybė ir tai, ką reikš, leidžiame uh, e, JAF administracijai, netitinka tarptautinės teisės. Uh, Taigi vieniems privalu tos teisės laikytis, o kitiems suteikiama galimybė jos nesilaikyti. Man, mes esame nereištingi bendraudami su, šiaurės, su, su JAF administracija, kuri yra priešiškai nusiteikusi šiuo atveju. E, visų pirma, e, Izraelio ir Palestinos konfliktas. Tai, tai mano prieš paskutinis pasisakymas. E, šioje plenarinėje sesijoje ir kalbant apie tą konfliktą, vis mažiau lieka galimybių, kad viskas virs taikos procesu, nes mes nesugebame jo valdyti, tai susijęs su didžiulė neteisybė ir tai taip pat kenkia dviejų valstybių sprendimui fiziškai. Ne tik politiškai, bet ir fiziškai mes negalime užtikrinti dviejų valstybių egzistavimo. Ir reiktų šiek tiek garsiau prabilti šiuo klausimu. Ačiū. Dėkuoju. Pone Valenciano, toliau žodis suteikiamas EKR frakcijos atstovui, kuris kalbės frakcijos vardu, ponui Belder. Prašome. Ačiū, ponė pirmininkė. Jei jums kada nors teko lankytis Golano aukštumose, jums tikriausiai yra žinoma, kokį vaidmenį jos vaidina užtikrinant Izraelio saugumą. Visai šalia da, tų aukštumų yra Sirija, kur nebaudžiamai veikia Iranas ir Hezbollah. Taigi ten veikia da, teroristai, kurie nori da, sunaikinti Izraelio valstybę, bent jau taip tik, a, a, teigia Irano atstovai. Ir da, akivaizdu, kad reikia ieškoti kažkokio taikos sprendimo. Ir jei jūs lankėtės Bibli Golano aukštumose, jūs tikriausiai suprasite ir kodėl, kodėl jos yra tokios svarbios, dar galvojant ir apie e, Bibliją. Ir Golano aukštumos turėtų būti pripažintos kaip Izraelio e, nusavybė nes ir tą sprendimą turi priimti Izraelio sąjungininkai, taip tokie kaip JAV pavyzdžiui ir kiti. Dėkoju, ponas Vaut, ponė Vautman. Ačiū, ponė pirmininkė, de, ponė vyriausiai galiotinė. Aš esu labai, labai susirūpinusi dėl padėties Izraelėje, nes mes matome vis daugiau ženklų, kurie rodo, kad Izraelis jau nebesiekia dviejų valstybių sprendimo. Premjeras Netanjahu nori praplėsti Izraelio suverenumo į vakarų krantą. Ir tai, tai pakenks taikos procesui. Šie sprendimai priimami vienašališkai. Ir negalima neteikti, kad JAV prisideda prie kažkokio tarptautinio sprendimo paieškos, nes pažįsta tarptautinė teisė, tačiau ta, tai panašu nemotais yra Junktinėms Amerikos valstijoms. Taigi, vyriausiai galiotinė, ar uh, nereikėtų mums aiškiau įsakyti savo poziciją, garsiau ją pareikšti, pasakyti, kad mums reikia dviejų valstybių sprendimo laikantis uh, e, 67 e, metų sienų. Jei jūs tikitės, kad uh, Trumpo administracija suras kažkokį sprendimą, jūs klystate. 37 valstybės parašė jums laišką vakar. Ir šios Europos valstybės reikalauja garsiau ir aiškiau išdėstyti mūsų poziciją. Mums reikia surasti sprendimą, kuris baigtų karą. Ir aš raginu jūs atsižvelgti į tame lai, jums parašytame laiške adresuotą prašymą. Dėkoju toliau GUE frakcijos vardu. Pone Matijas, prašome. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, nieko naujo. Bet matome, kad padėtis blogėja ir tai kenkia taikos procesui artimų rytų regione. Palestinos teritorijos e, jau yra okupuotos, bet e, dabar panašu, kad ta okupacija yra teisinama e, pono Netanjaho. Pone Mogirinė, aš nebijoju, kad jūs turite nemažai geros valios, bet ne, ja, negi mes neturime kitų priemonių, kuriomis galėtume pasinaudoti. Pagalvokite, kokios bus pa, mūsų neveikimo pasiekmes. Gal mes galėtume sustabdyti asociacijos susitarim, susitarimą. Ar susitarimas dėl 67 metų susitarimas dėl sienų, ar tai yra tiesiog e, nereikšmingi žodžiai ir įsipareigojimai? Ne, mes privalome užtikrinti, kad jo būtų laikomasi ir turime imtis veiksmų. O baigdama aš norėčiau pasakyti dar štai, ką ir kreipiuosi į poną Predą. Kai pasitelkiamos žmogaus teisės, norint laimėti de, de, de, a, rinkimus, a, tai iš tikrųjų yra netinkama, bet aš manau, kad e, žmogaus teisės reikia ginti bet kokiamis aplinkybėmis prieš rinkimus ir po rinkimų. Dėkuoju. E, täällä ei ole tarkoitus huudella. Ačiū. Tikrai nederėtų šaukti salėje. Jeigu turite klausimų, tada e, kelkite mėlyną kortelę. Dabar žaliųjų frakcijos vardu, ponia Auken. Ačiū, ponia Mogerinį už tai, ką pasakėte. Ačiū už tai, kad kalbate aiš, aiškiai ir konkrečiai. Bet žinote, kad Izraelis ir toliau neteisėtai okupuota laiko teritorija ir turime pereiti nuo tų žodžių, kad reiškių prie veiksmų. Vakar užsienio reikalų ministrai ir premjerai e, užsiminė apie e, Junktinių tautų rezoliuciją 2334 dėl diferencijavimo. Mes e, tiesiog nutrauktumėm visus ryšius su e, tomis e, teritorijomis ar, ar su įmonėmis, subjektais, kurie veikia ten. Be abejo, ir Palestino, ir Izraelio turime draugų ir turime paraginti juos ne prarasti vilties dėl dviejų valstybių sprendimo. Nežinote taip pat kaip ir aš, kad tokį sprendimą norėtų palaikyti. Ačiū poniai Auken. Dabar baigti pasisakymai frakcijų vardu Toliau kalbės ponė Rena. Pone vyriausiai galiotinė, iš tikrųjų, es užsienio politika nebuvo taip toli nuo JAF užsienio politikos kaip šiandien, ypač vidurio rytų atveju. Jūs visada buvote e, Irano sutarties gynėja, JAF ją destabilizavo 20, 20 valstybių konferencijoje, e, JAF vėl čia, iš čia pasitraukė E, JAV palaiko agresyvesnėje e, Izraelio e, vyriausybės politinę partiją ir perkelė savo ambasadą į Jeruzalę. Ir dabar sprendimas, JAV sprendimas dėl Golano aukštumų apeina tarptautinę teisę. Komisija E, nežiūrinti nieką, vakar pareiškė, kad toliau yra pasirengusi tęsti darybas dėl priekybos sutarties su JAV. Aš tai laikau e, tarptautinės tvarkos paniekinamu. Pone vyriausiai galiotinė, sakėte, kad išnaudojate viską - politinės, diplomatinės priemonės, kas yra jūsų rankose. Tačiau dvi priemonės dar nebuvo panaudotos - priekybos sutartis bei asociacijos sutartis. Tik sankcijų pagalba tos šalis ir valstybės sureaguotų ir e, atsilieptų į mūsų reikalavimus e, pasirinkti dviejų valstybių sprendimą. E, tas sprendimas yra labai toli nuo Izraelio dabartinės politikos, kalbama labiau apie aneksiją ir palestiniečiai visiškai prarado viltį. Manau, kad Europa turi perimti iniciatyvą į savo rankas ir kovoti už dviejų valstybių sprendimą. Arena, mutta nyt, um, edustaja Preda on esi... Ačiū. Mėlyna Pagal mėlyną kortelę noriu Jums užduoti, ponė Rena, klausimą, ponas Preda. Prašom, ponė Preda, 20 sekundžių. Mėla Marija, tu ką tik pasakėjai, kad e, vieną valstybę pavadinai veidmainišką. Ar tu nemanai, kad tokia pozicija tikrai kenkia ES e ir Amerikos santykiams? Ar tu ne, nemanai, kad reikėtų prisimti atsakomybę už kairiųjų ir socialistų kairiųjų poziciją šiuose diskusijose? Ar, ar tikrai nėra ir jie atsakingi už tinkamos darbo atmosferos santykiuose su JAV bloginimą? Ko, kuomet pasiekiamas etapas, kai, kai na, bandome tik erzinti amerikiečius. Mielas e, man prėda E, mes tikrai nesitikime, kad JAV pažeidinėtų tarptautinę tvarką, kai Trumpas nusprendžia pritaikyti tarifus aliuminiui ir pasipriešinti aliuminio importui JAV saugumo sumetimais. Tai yra tarptautinės tvarkos pažeidimas, tai yra sutarčių nepaisimas. Kai JAV pripažįsta Golano aukštumose Izraelio suverenitetą, tai vėlgi yra sutarčių nepaisimas ir tai netinkamos aplinkos, jau kalbė apie netinkamos darbo aplinkos sudarimą, bet jeigu kalbė apie įtikimą, bet, bet kokią kainą e, e, bandymų įsitikti Trumpui, tai nėra Europos kairiųjų pasirinkimas. Arena. Ja nyt sitten minulla on muutamia... Ačiū, ponai Arenai. Dabar procedūra. Prašau žodžio čia norėtų kalbėti žymiai daugiau parlamento narių, negu kad turime laiko. Taigi tie, kurie jau kalbėjo pagal kitas procedūras, kitomis mm, temomis nebegalės pasisakyti, taip pat ir tie, kurie nedalyvavo uh, kol buvo diskutuojama salėje. Taip, manau, bus teisingiausia. Pirmiausia, Jose Sančias Alafranka. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė vyriausiai galiotinė. Gali būti Izraelio draugu, tačiau kuomet JAV prezidentui kyla naujų minčių, ES iš karto tenka keisti savo pozicijas. Ir ponė vyriausiai galiotinė, tai pasakytina apie Izraelio valstybę ir e, 478 e, saugumo tarybos rezoliucija. E, dėl kitų rezoliucijų 242 ir 497 dėl Golano aukštumų bei E, dėl nekurių gyvenviečių. Tai vienašališki veiksmai ir tai tik tai ardo tarptautinį konsensusą, sukelia papildomų sunkumų ir taip sudėtingame taikos procese vidurio rytuose ir taip pat e, apsunkina dviejų valstybių sugyvenimo doktriną, nes jos norėtų gyventi saugiai. To nori ir Izraelis, ir Palestina. Ačiū. Ačiū, ponė Salafranka, dabar Anne Lyts. Gerbiama vyriausiai galiotinė, ponė pirmininkė, aš esu dėkingas vyriausiai galiotiniai e, už pasakytų žodžius, kad negalime sekti pono Trumpo pėdomis ir laužant tarptautinę teisę e, imtis pripažinti m, teritorijų nebeokupuotomis. Teritorinis konfliktas ir aneksijos mm, aspektai susijęs su vakarų krantu ir toliau yra skaluojami Izraelyje. Ir ES turi savo politikos, užsienio politikos principus e, aiškiai pabrėžti, kalbėdama su Izraeliu. ES per Trumpo kadenciją dėje prarado anksčiau turėtą partnerį, pasisakiusi už dviejų valstybių sprendimą. Taip pat reikia laikytis ir mm, esamų ambasadų e, status quo ir neperkelinėti jų niekur kitur. Mes kaip parlamentas norime paraginti jūs laikyti šių principų. Ačiū. Toliau. Ponas Anegerikė. Visa Izraelio istorija yra paremta žydų tautos ehm, pagrindiniu principu, jog Dievas laimina ehm, Izraelio tautą. Turime atsižvelgti į Izraelio padėtį, Tačiau Europos, Europa sustiprino Iraną. Iranas veržiasi į Siriją ir padidina e, grėsmės e, Golano aukštumoje, aukštumose. Kai kurie dalykai yra savaime suprantami, regis, kai kalbame, pavyzdžiui, apie e, Meką mm, ir kitas vietovės, tačiau e, kai tik nuskamba Izraelis, viskas labai komplikuojama. turime susidariusią situaciją, kurioje vieninteliai, kuriais galime pasikliauti, yra būtent žydai, jų tauta, nes jau daug metų laikosi tokios tvarkos, kuri yra artima e, musiškiai ir gali būti mums pavyzdys. Jungtinių tautų E, rezoliucijos nukreiptos prieš Izraelį visiškai nepaiso fakto, kad e, žydai buvo iš 8, 8 kartus didesnės teritorijos išvaryti. Pone Gerikė, neturite daugiau laiko kalbėti, jums buvo skirta minutė. Todėl jūs nutraukiu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Vyksta paskutinė plenarinė sesija ir dabar kalbame apie JAF administracijos veiksmus, kuriais jie pažeidė tarptautinę teisę. Tai, kad Izraelis aneksavo Golano aukštumas ir tenai sukūrė žydų nausėdijas, pažeidžia 67 metų susitarimą. Ir nepamirškime, kai egzistuoja ir kitų kolonijų vakarų krante, dėl tai kelia mums susirūpinimą. Dviejų valstybių, dviejų tautų sprendimas šiandien panašu yra tik tai intelektinis žaidimas. Bet juk tai būtų vienintelis, vienintelė galimybė baigti šį konfliktą. Mes reikalavome, kad būtų laikomasi taptinės teisės, kad būtų laikomasi tų sienų, kurios egzistavo dar iki 67 metų. Ir reikalavome pripažinti Palestiną. Mačiau, kad 2016 metais vasario mėnesį e, savo akimis, kaip žmonės išvaryti iš savo namų, neturėdami jokių pagrindinių teisų, kokiomis baisiomis sąlygomis jie gyvena, kaip jie kenčia. Visiškai yra neprimtina tai, kad e, kad taip vadinamoji vienintelė artimų rytų demokratinė valstybė de, pažeidinėja paprastų palestiniečių teisės. Tai yra visiškai nepriimtina. Toliau Polon Mylan Zver. Dėkuoju, ponė pirmininkė, vyriausiai galiotinė. Na, taikos procesas nejuda iš vietos jau kuris laikas. Dviejų valstybių, dviejų tautų sprendimas panašu, kad darosi vis mažiau įmanomas, vis mažiau galima tikėtis, kad jis bus pasiektas. Ir e, matome, kad ES turėtų vaidinti kur kas aktyvesnį vaidmenį visame šiame procese. Negalime leisti jokiamis aplinkybėmis, kad JAV e, remtų Izraelį bet kokiamis aplinkybėmis, o ES e, liktų kaip vienintelė Palestinos šalininkė. ES negali vien mokėti už tą taikos procesą, ji turi būti aktyvi e, jo dalyvė. Has... Dėkuoju, pirmininkė, gerbėjai kolegos, mūsų rūmai privalo uh, dabar, ypač kai ruošiamės rinkimams, siekti taikos. Ir labai gerai, kad šiandien mes kalbame apie Golano aukštumas. Uh, Ir per šią diskusiją mes turime paminėti ir tai, kad Izraelė susiduria su didžiulė saugumo grėsme iš šiaurės, kuri kelia šytų karinės grupuotės Hezbollah ir Irano kariškiai veikiantis Sirijoje. ES turi laikytis subalansuoto požiūrio ir nepamirškime, kad reikia taip pat pasirūpinti ir Izraelio saugumu. Kirmiai kolegos, pataisykite mane, jei klystu. Bet man atrodo, kad ši diskusija nieko nepakeis, nes akivaizdu, kad ES pozicija ir taip yra gerai žinoma ir ji, ji, ne, ši diskusija tikrai nepakeis realios padėties. Bronislav Skripek, toliau prašome. Počúvame voči štátu Izrael množstvo obvinení. Ačiū, ponė pirmininkė. Izraelio atžvilgiu skrieja daug kritikos strėlių ir kolegos kalba apie pasiekmes e, priemonių, kurių būtų galima imtis prieš Izraelį. Tačiau prisiminkime ir Izraelio teisę gintis. Tai Golano aukštumos yra teritorija, vieta, kur daug priešiškai nusiteikusių ginkluotų pajėgų galėtų užsipulti. Izraelį žinome kaip veikia Hezbollah ir Izraelis negali ignoruoti to pavojaus ir turi uh, imtis veiksmų, kad e, užtikrintų savo piliečių saugumą. O skaičiai labai akivaizdus. Izraelio įmonėse dirba daugiau negu 200 tūkstančių arabų ir gauna tikrai nemažą atlyginimą. Ačiū. Pono iškreipek. Ir paskutinis kalbės dar ponas Papadakis. Aš šitą pabaigsiu. Po to, kai Izraelis, JAV pripažino Izraelį kaip um, Izraelio sostinę, perkelė tenai savo ambasadą, jis sukėlė dar vieną provokaciją, pripažino Golano aukštumas kurias Izraelis okupuoja nuo 1967 metų. Štai tokią politiką dabar vykdo JAV artimų rytų regione, stengdamiesi nurungti Rusiją. Ir JAV gali šitaip elgtis dėl to, kad kitos buržuo partijos Žuvių partijos remia jo veiksmus, niekas jam nesipriešina, bet atrodo, kad nieko neįvyko. Golano aukštumo okupaciją reikia nutraukti nedelsiant, turime rodyti didesnį solidarumą palestiniečių atžvilgių, reikalaudami, kad kuo greičiau būtų pripažinta nepriklausoma Palestinos valstybė, laikantis 67 metų susitarimo sienų ir ta, tos valstybės sostinė turi būti Izrael, Jeruzalėje. Dėkoju, Toliau žodis tikimės vyriausiai galiotiniai. Dėkoju. Jau kelis kartus esu sakius šioje salėje, kad Europos Sąjunga mano, kad Izraelis ir, ir Izraelio gyventojai yra mūsų bičiuliai ir uh, draugai, o Palestinos administracija yra mūsų draugai ir partneriai. Ir mūsų bičiuliai JAV beje taip pat yra mūsų partneriai ir draugai. Tai nereiškia, kad, kad tai nulėmė mūsų politiką. Mūsų politika yra pagrįsta tuo, kas mūsų galva yra geriausia siekiant taikos ir stabilumo šiame regione. Tai būtų naudinga ir mums. Taip pat mūsų politika yra grindžiama tarptautinės teisės principais. Dar kartą pakartodami vieningai savo poziciją nereiškia, kad mes dabar priešiškai elgsime su savo partneriais ir darybininkais, nes ga, jie gali pakeisti savo poziciją. Visuomet buvome įsitikinę ir dar tebe tikime, kad pirmiausia. Kad stiprus, principas, kad stiprusis yra visuomet teisus, negali būti taikomas. Tai, kad naudojant karinę jėgą galima keisti sienas, yra pavojinga e, mintis tiek Europoje, tiek artimuosius rytuose. Ir būtent todėl mūsų pozicija dėl Golano aukštumų yra tokia labai aiški. Esame įsitikinę, kad reikia laikytis tarptautinių taisyklių ir tarptautinių standartų. Tai yra principas, kuris yra naudingas visiems. Visiems bus naudinga, jei jo bus laikomasi nuosekliai.